seanssi. Bonjour. Nu... Labas rytas. Man atrodo, kvorumas yra susirinkęs ir galime pradėti posėdį. Balsuosime, laukia svarbus balsavimas dėl pasiūlymo dėl reformų paramos programos. 18 metų lapkričio 22 dieną mūsų komitetas patvirtino nuomonę šiuo klausimu. 21 balsas buvo už, 4 balsai prieš. Bet kuriuo atveju biudžetas ir ekonomikos reikalų komitetai yra atsakingi už šį klausimą, jie kol kas savo nuomonių nepatvirtino, taigi šis klausimas dar nėra užbaigtas svarstyti ir dėl to mes vėlgi turime imtis iš naujo šio klausimo per šią kadenciją. Koordinatoriai dėl šio klausimo praeitą mėnesį e, kalbėjosi ir nusprendė, kad reikia patvirtinti per ankstesnę kadenciją priimtą nuomonę be jokių pakeitimų ir pataisimų. Regi komiteto nuomonės projekto patvirtinimas šiandien ir bus susijęs su mūsų procedūriniu balsavimu. Būtent iš naujo balsuosime dėl nuomonės projekto be jokių e, pavienių balsavimų dėl pakeitimų naujasis pranešėjas nuomonį renkti, paskirtas koordinatorių ir tai yra mūsų vice pirmininkas Kristijan Gynėja. Ir aš dabar norėčiau suteikti jam galimybę pasisakyti, jeigu jis norėtų. Jeigu nenorėtų, tuomet iš karto perėsime prie balsavimo. Balsuosime tiesiog iš karto dėl visos nuomonės. Ačiū pirmininkė, turint omenyje, kad nuomonė yra ta pati, kurią patvirtino ir ankstesnės kadencijos komitetas, tai aš nemanau, kad reikia dar kažką papildomai man pasakyti. Ačiū. Puiku, dėkoju. Visi, tikiuosi, turite balsavimo korteles, taigi mes galime pereiti prie balsavimų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtinamas, 19 balsų už, 6 balsai prieš, niekas nesusilaikė. Dabar pereisime prie kitų darbo tvarkės klausimų. Pirmiausia, keisimės nuomonėmis su Eurocitis organizacija. Kaip jūs žinote, tai yra pagrindinė miestų asociacijų organizacija, kuri atstovauja įvairiems Europos miestams. Eurocitis įsteigta buvo 90, 86 metais 140 stambių Europos miestų dalyvauja jos veikloje. Ir būtent ši organizacija rūpinasi miestų vaidmeniu formuojant ES politiką. Na ir šiandieną vykdomojo komiteto narys Matijas Deklerk, kurį norėčiau pasveikinti atvykusi, jis yra taip pat ir Gento meras ir François Mitteranas lankėsi, kaip visi prisimename, gente ir jis tuomet pasakė, kad gentas yra miestas, labai žinomas, mažiausiai dar atrastas miestas. Taigi po pono Deklerko pasisakymo tada suteiksiu žodį parlamentarams, kad jie galėtų užduoti klausimus ir sakyti pastabas. Aš norėčiau kad mes aptartumėme Eurositis e, darbą, tai iš tiesų organizacija, kurie atlieka svarbų vaidmenį, gina regioninę politiką ir taip pat pastaraisiais, past, pastar, ankstesnėje kadencijoje buvo atliktas svarbus darbas, kalbant apie urbanistinę darbo tvarkę. Uh, Amsterdamo paktas buvo pasirašytas ir mes tikimės, kad e, per šią kadenciją jau pamatysime tam tikrų strateginių aspektų įgyvendinimą. Taigi šiame komitete mes tikrai labai rūpinamės urbanistiniais klausimais. 70 procentų Europos gyventojų dabar gyvena miestuose ir būtent miestuose ES tenka nemažai iššūkių, ypatingai iššūkių susijusių su aplinkosauga. Ir klimato kaitos klausimai, būtent miestuose klimato kaitos klausimai ir yra sprendžiami. Taip pat ir klausimai susiję su energetiniu perėjimu ir taip pat klausimai, kurie labai aktualūs ir tiesiogiai susiję su regioninė politika, tai yra skurdas miestuose ir taip pat kiti klausimai susiję su uh, migrantų integravimu, pabėgėlių integravimu. Tai yra tie klausimai, kurie patenka į mūsų dabartinę darbo atvarkę. Taigi, e, žodis ponui Deklerkui ir po to vyks diskusijos. Ačiū. Gerbiami parlamentarai, gerbiami regiai komiteto nariai, ponios ir ponai, mėly kolegos, dėkoju už galimybę man suteiktą kaip Gento miesto merui, puikus, gražus miestas už 50 km nuo Bruselio į kairę. Ir taip pat aš esu Eurocitis narys ir norėčiau labai trumpai pristatyti mūsų miestų tinklą. Džiaugiamės, kad esame pirmoji organizacija, kuri yra pakviesta į regi komitetą, būtent kadencijos pradžioje, kad pristatytumėme savo nuomonę apie urbanistinę darbo tvarkę ES, kad pasidalintumėme savo viziją, tai, kas rūpi mums ir pateiktumėme pasiūlymus ateičiai. Europoje, kadangi mes įsitikinime, jog mes mylime Europą, puoselėme ją ir Europa taip pat turi rūpinti savo miestais ir piliečiais. Piliečiai juk gyvena miestuose. Europa be piliečių neįmanoma, Europa be miestų neįmanoma. Bet pradžioje aš norėčiau pristatyti Eurocitis organizaciją. Tai yra labai didelis, daugiau nei 140 merų vienijantis organas, organizacija, kuri rūpinasi gyvenimo, miest, gyvenimo miestuose kokybės gerinimu. Ir miestai yra mūsų tikri partneriai, partneriai ES tam, kad kartu mes sukurtumėme geresnę ateitį ir mes piliečiams skiriame pačią didžiausią reikšmę, kalbant apie vystimąsi, kuriant įtraukius veikus, klestinčius miestus, kurie geriausiai tarnautų piliečiai, piliečiams. Darbas prasidėjo nuo šešių miestų prieš 33 metus. 1986 metais buvo įsteigta mūsų organizacija ir dabar daugiau nei 140 vienyje miestų mūsų organizacija visoje Europoje. Mūsų nariai yra miestai, kuriuose yra daugiau nei 250 tūkstančių gyventojų. 50 mažų miestų taip pat yra mūsų tinklo partneriai ir kartu su jais mes kalbame čia apie 130 milijonų piliečių, e, vien, kuriuos vienijame 39 šalyse. Mes kaip miestų tinklas užsibrėžime savo šešis į žmonės orientuotus tikslus per ateinančius dešimt metų. Būtent, kad, moterį, e, atsiprašau, kad žmonės dalyvautų įtraukioje visuomenėje, kad e, užtikrintumėme klesinčią vietos ekonomiką, kad žmonės gyventų sveikoje aplinkoje, kad žmonės turėtų geras, gyvybingas viešasias erdves ir kad miestų valdžia galėtų atitikti ateities lūkesčius. Taigi mes siekime šių konkrečių tikslų, sprendžiame iššūkius, sistemingai tą darome ir integruotų būdų. Ir mes taip pat manome, kad pasiekėme lūžio tašką, atsidūrėme kryškelėje, nes reikia spręsti realybėj, realybės klausimus, realius klausimus. Ir valdžios institucijos vienos pačios to negali padaryti. Dėl to Europos, su Europos politikai siekiame bendrauti, dirbkite su mumis, matykite mus kaip partnerius tam, kad mes pasiektumėme tų užsibrieštų tikslų. Pavyzdžiui, mes dabar jau džiaugiamės, kad bandysime gyvendinti žaliai kursą ir Europa taps CO2 neutralius, neutralius žemynas, pirmasis toks pasaulyje iki 50 metų. Esame įsitikinę, kad vietos veiksmai, kai yra įtraukiami miestai, kurių siekiai yra tikrai labai ambicingi, jūs ir mes kartu galime uh, realiai įgyvendinti šiuos pokyčius. Ir šiandieną politikos lyderiai susitinka kaip sykis Madride, COP25 susitikime ir kalbame, kalba apie drąsius žingsnius, kurių mums tikrai reikia. Miestuose mes ne tik kalbamės, mes ir veikiame. Ir tai yra svarbu. Ir aš e, didžiuojuosi, kad mano miestas, Gento miestas, gaus jungtinių tautų apdovanojimą Madride už mūsų e, maisto strategija. Tai yra konkretūs veiksmai, kuriuos mes įgyvendiname tam, kad sumažintumėme CO2 pėtsaką. Tačiau grįšiu prieš, prie Eurocities organizacijos. Tikrai yra daug darbo grupių, yra forumų ir taip pat yra finansuojama veikla, renginiai ir tokiu būdu mes savo nariams suteikiame platformą keistis nuomonėmis, žiniomis idėjomis ir mūsų ekspertų bendruomenės, politinių atstovų bendruomenės yra labai plačios, solidžios ir dirbančios kartu, bandant išspręsti nacionalinius regioninius skirtumus. Mūsų miestų bendradarbiavimas ir bendri iššūkiai verčia ieškoti Europoje sprendimų tam, kad būtų didinami miestų pajėgumai, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų piliečiams. Eurocities yra vieningas Europos miestų balsas, kuris yra išsakomas ES institucijose. Mes norime, kad atitinkamos politikos sritys, tam tikri reglamentai, kurie yra priimami ES lygmenių, būtų atspindėtų realybę, kurią matome miestuose. Tik tokiu būdu ES taisyklės bus prasmingos mūsų piliečiams ir galės pagerinti jų gyvenimą. Mes kaip miestų valdžios institucijos turime tapti svarbių veiksmingų tiltų tarp jūsų ir žmonių. Esame tas valdymo lygmuo, kuris yra arčiausiai žmonių. Dėl to mūsų darbas yra vykdomas dviejais būdais. Mes dirbame su ES institucijomis tam, kad būtumėme jūsų strateginiai partneriai, kad spręstumėme bendras problemas, kurios yra aktualios kasdienėme mūsų gyventojų gyvenime. Ir antrasis mūsų darbo baras, mes remiame uh, miestų valdžios institucijas, kad būtų galima sustiprinti tą svarbų valdžios, vietos valdžios vaidmenį daugias loksnėje ES valdymo struktūroje. Ir mes manome, kad toks naujas mūsų įgaliojimas yra darbas, yra puikia galimybė ir norėčiau padėkoti šiandien už šią galimybę. Būtent sumažinti atotrukį tarp Europos ir europiečių Aš tikrai labai tikiu Europą, mano senelis buvo Europos komisijos narys, jis, buvo, jis gimė 27 metais, o mūsų miestas, kai įsiveržė nacijai, išvarė gento gyventojus iš namų. Mano seneliui buvo 17 metų. 44 metais rugsėjo mėnesį gentą išlaisvino Lenkai ir kanadiečiai. Ir mes visuomet sakome, kad reikia atsigręžti į Europą, nes turime dirbti kartu ir negalime daugiau toleruoti jokio karo galimybės. Ir aš tai yra didži, didi, didi idėja ir mes tikime Europą, tačiau Europa turi būti arčiau mūsų, arčiau piliečių ir miestų. Bet aš tiesiog norėjau tą svarbų dalyką pasakyti, ponė pirmininkė. Europos nacionaliniai lyderiai taip pat sprendimus priimantys asmenys Europos komisijoje ir parlamente, mes visi turime dirbti kartu, kad pasiektumėme žaliojo kurso tikslų, kad paskatintumėme skaitmeninius skaitmenę pertvarką ES ir taip pat, kad pripažintumėme, jog labai svarbu vaidmenį vaidina miestai ir jie prisideda prie socialinių teisų ramšio gyvendinimo Europoje. Dėl to tai yra ta žinia, kurią siunčia mūsų Eurocitis organizacija, vykdydama plačią kampaniją, kurią matote internete. Šimtas dienų, šimtas kelių. Galite Google e pasieškoti. Ir per šimtą pirmųjų naujos komisijos darbo dienų mes siunčiame atitinkamas žinutes. Būtent konkrečius dalykus, ko mes norime, ką, ką nori mūsų tinklas pasakyti jums, kad būtų išspręsti svarbiausi 20 iššūkių Dabar grįšiu prie urbanistinės darbo tvarkės. 2016 metais mūsų nuomonė patyrėme labai svarbų etapą miestams, nes ES darbo tvarkė buvo sukurta ir tada vadovavo ES Niderlandai, pirmininkavo. 2016 metais buvo paskelbtas Amsterdamo paktas ir būtent tada valstybės narės įsipareigojo, taip pat komisija ir miestai įsipareigojo pabandyti paieškoti naujų būdų, kaip dirbti kartu, siekiant išspręsti bendrus iššūkius. Ir buvo nuspręsta siekti geresnio reglamentavimo, geresnio finansavimo ir daugiau dalinti žiniomis patiems miestams. Visi bendrai suprato, kiek svarbios yra urbanistinės zonos Europoje. Ir šiandieną minėjo ir pats pirmininkas, kai sakau, kad 70 procentų ES gyventojų miestą, e, gyvena miestuose, 85 procentai ES BVP yra sukūriama miestuose. 70 procentų ES teisės aktų yra įgyvendinama miestuose ir 70 procentų darbo vietų yra sukūriama miestuose. Štai tokie skaičiai, kurie matyti yra akivaizdus. Ir per pastarosius trejus metus miestai tapo ne tik e, partneriai gyvendinant 12 teminių tikslų - oro kokybė, skurdas miestuose, skaitmeninimas, klimato kaita ir panašiai. Bet miestai taip pat suvaidino svarbu vaidmenį šiame darbe ir visai neseniai dar dvi naujos partnerystės dėl kultūros, dėl saugumo irgi buvo užmėgstos. Taigi ponios ir ponai, akivaizdu, kad finansinė parama, parama iš Europos parlamento buvo labai svarbi, būtina įgyvendinant urbanistinę darbo tvarkę apskritai ir mes turime tai akcentuoti kur kas dažniau. Kokia buvo pridėtinė vertė ir kokių pamokų išmokome? Pirmininkaujantį Rumuniją pateikė vertinimą Mes atlikome apžvalgą savo tinkle ir komisija greitai paskelbs irgi tą dokumentą. Ir ten matome labai įdomių pareiškimų toje skaidrėje. Bendrai vertinime yra pasidžiaugiama tuo darbu, kuris, darbu, kuris įgyvenimas pagal urbanistinę darbotvarkę ir pasiekti yra apčiuopiamų rezultatų. Pavyzdžiui, aiškios rekomendacijos apie tai, kaip pagerinti ES politiką ir finansavimą miestams. Taip pat yra įrankių dėžutė gairės, kaip spręsti urbanistinius iššūkius. Identifikuojami duomenys ir informacinės spragos turime gerinti miestų politiką ES lygmenių ir urbanistinė darbo tvarkė prisidėjo prie to, kad pasiekėme pozityvių rezultatų socialinėje plotmėje. Pavyzdžiui, buvo daroma įtaka dėryboms dėl integracijos fondų, prieglopšio ir taip pat žmogaus teisų skatinimo. Tačiau urbanistinė darbo atvarkė visų pirma pas, sustiprino dialogą tarp miestų, valstybių narių ar ES daugelį sektorių, daugelį politikos sričių. Ir tai yra pagrindas siekiant daugiasluoksnio valdymo stipresnį daugiau sluoksnio valdymą Europos Sąjungoje. Ne vien dėl to, kad tai yra novatoriškas, eksperimentinis darbas, bet taip pat e, matome, aišku, kad daug ką galima tobulinti. Ir aš čia galiu pateikti kelis siūlymus. Tam, kad urbanistinė darbosvarkė būtų prasminga, jos rezultatai turi virsti ES politiką. Ir jeigu bus pastangos prarastos, neišnaudotos, tuomet mūsų svarbus indėliai ne, nebus įtraukti į sprendimų prieimimo procesą ir Europos parlamentas turi suvaidinti ir gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Taip pat miestų darbo tvarkė turi būti turi siekti didesnių įsipareigojimų, ypač iš valstybių narių ir komisijos direktoratų. Uh, nes urbanistinės darbotvarkės tikslas yra, kad nacionalinės vyriausybės ir komisija susėstų kartu su miestais ir aptartų daugia pakopį valdymą ir kaip jo būdu išspręsti bendrus iššūkius, jeigu norime pasiekti labai svarbaus žaliojo kurso tikslo. To tikslo mes nepasieksime be miestų. Jeigu įtraukti bus miestai, tuomet kartu mes pasieksime svarbaus žaliojo kurso tikslo. Ir galiausiai tie įsipareigojimai turi būti siejami su finansinėmis priemonėmis, kurios turi būti naudojamos efektyviau. Dažniausia parama yra siejama su išorės ekspertais, tačiau mes manome, kad kur kas daugiau būtų galima pasiekti, jeigu urbanistinės darbo tvarkės partneriai turėtų platesnį, platesnį spektrą priemonių. Ir dabar, vertinant šią naują kadenciją, mes čia išvelgiame naujų galimybių kurios galėtų sustiprinti miestų matmenį ir užtikrintų daugiau demokratijos politikoje. Vienas iš tų, viena iš tų sričių yra sanglaudos politikos paketas po 20 metų, tai yra labai svarbu, mes daug dirbome su komitetu šiuo klausimu su jūsų komitetu ir daugelis mūsų pasiūlymų jau įtraukti pas, į jūsų darbą, už tai dėkojame. Tačiau dėja dabartinės diskusijos taryboje dėl sanglaudos politikos paketo ir daugiametės finansinės programos dėrybų panašu, čia rezultatai mažiau pozityvūs ir aš norėčiau tikrai tai paminėti, visų miestų Euro, Eurocitis vardu, nes mes esame sunerime dėl galimų biudžeto apkarpimų, nes tokie drastiški apkarpimai reikš, kad tai neigiamai bus paveiktas ES regionų ir miestų plėtojimas ir taip pat kyla didelė politinė rizika, nes yra kvesionuojamas ES pajėgumas įgyvendinti sutarties tikslus, stiprinant ekonominį, socialinį ir teritorinį, teritorinę sanglaudą. Nes e, tokiu būdu sumažės investicijos į pagrindinius ES tikslus. Taigi partnerystės principų reikšmė turi būti nuolatos akcentuojama. Partnerystė turi būti toliau stiprinama tam, kad būtų galima didinti Europos išlaidų efektyvų panaudojimą. Ir tai yra svarbu siekiant kritiškų ir tinkamų sprendimų, kritiškai svarbių sprendimų vietoje. Dėl to mes atmetame bet kokius bandymus suma, sumenkinti šį principą. Ta norėčiau irgi pasakyti šiandieną, ponė pirmininkė. Mes sveikiname Leipcicho hartijos atnauinimą, ES sąjungai pirmininkaujantį Vokietiją ketina taip sustiprinti ir mes tikimės, kad integruotas miestų vystimasis leistų tikrai išspręsti kompleksiškus urbanistinius iššūkius ir mes taip pat akcentuojame, jog reikalinga miestams suteikti daugiau galių, kad būtų sprendžiami globalūs iššūkiai vietoje. Ir dar pabaigai norėčiau pabrėžti, kad nauja Europos komisija dabar ieško būdų, kaip būtų galima bendrauti daugiau su piliečia, piliečiais ir dėl labai gerų priežasčių. Tai yra teisingas kelias. Taigi mes turime veikti visais valdysenos lygmenimis, kad atkurtumėme ir sustiprintumėme pasitikėjimą mūsų politinėmis institucijomis tam, kad būtų galima sustiprinti mūsų bendrą demokratinį procesą. Darbas su miestos, miesto valdžios institucijomis reiškia darbą su piliečiais ir mes turėtumėme daugiausia dėmesio skirti žmonėms ir apie juos galvoti, kai formuojama politika Europos lygmenių. Ir Eurocitis tinklas remia ES siekiant šio tikslo. Mes jau esame jūsų partneriai ir būsime jais konferencija dėl Europos ateities, kuri turėtų greitai būti paskelbta oficialiai naujos Europos komisijos. Mes mylime Europą, bet Europos ateitis neįmanoma be piliečių ir miestų. Taigi dirbkite su miestais, dirbkite su piliečiais, dirbkite su Eurositis. Ačiū, ponė pirmininkė. Cher Mathias Zoclerc, je vous remercie pour euh, vos paroles très fortes. Labai ačiū už tokius uh, įkvepiančius jūsų žodžius, už jūsų raginimą. Jūs kalbėjote apimdamas pačius įvairiausius klausimus ir dabar mes pereisime prie diskusijos. Aš noriu pabrėžti, kad mes su Eurositės sekretorietu palaikome glaudžius ryšius. Šiandieną su mumis yra ir generalinė sekretorė, su ja irgi maloniai sveikinuosi. Mūsų regionų komitetas daug dirba su Eurocities ir šie santykiai tikrai yra tvirti. Jūs e, savo ruoštų turite reaguoti į pasaulinius iššūkius ir tą daryti vietos lygmeniu. Aš manau, kad būtent vietos lygmeniu mes galime pasiekti pačios didžiausios pažangos. Šiandieną su mumis yra ir pranešėjas, kuris yra atsakingas už dėrybas. Europos parlamentas tikrai labai palaiko šią partnerystę ir mes atidžiai stebime dėrybas, kurios vyksta. Norime, kad būtų toliau tinkamai vykdoma programa. O dabar perinu prie diskusijų ir pirmiausia žodis Izabel Karalės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kągi, aš noriu padėkoti ponui Leklerku už tokį puikų pasisakymą. Rositis tinklas yra labai svarbus. Aš esu iš Bragos, iš Šiaurės Portugalijos. Šis miestas irgi priklauso Rositis tinklui, tada aš puikiai žinau, kokį darbą jūs atliekate. Jis tikrai įspūdingas ir labai naudingas mūsų visuomeniai. Todėl Aš norėčiau pakomentuoti naują politinį ciklą, kuris dabar kelia nerimą. Mes jau girdėjome pirminės diskusijas, kad yra ketinama mažinti sanglaudos politikos biudžetą. Bet mes juk šiuo atveju kalbame apie milijonų žmonių gyvenimus. Milijonai žmonių gyvena miestuose, miestuose, kurie ir sudaro Europą. Miestai susiduria su niekada anksčiau nepatirtais iššūkiais. Judumo iššūkiai, atliekų tvarkymas, socialinė įtrauka, migracijos valdymas. Tad iššūkių yra tikrai ne vienas ir dėl to tvirta sanglaudos politika turi užtikrinti problemų sprendimą, juk visa tai yra susiję su Europos piliečiais. Miestuose gyvenantys žmonės visų šių pokyčių bus paveikti labiausiai ir dėl to man kyla nerimas. Aš tikrai aktyviai dirbsiu, kad prasidėjus diskusijoms ir dėryboms nebūtų pamiršti mūsų piliečiai. O baigdama aš norėčiau šiek tiek paprovokuoti. Mm, pone Dekler, kaip jūsų manimo galima užtikrinti dialogą tarp miesto ir kaimo vietovių? Kaip jūs numatytumėte tokį dialogą? Svarbu, kad tai nebūtų du atskiri pasauliai nors jie aišku turi savų ypatumų. Dėkoju. Labai ačiū. Andrei Novakov. Labai ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti merą su tokia puikia įžanga. Man tikrai daro įspūdį tokios iniciatyvos kaip Eurocities. Įspūdį daro ir jūsų amžius. Aš labai džiaugiuosi matydamas vis daugiau jaunų žmonių politikoje. Jūs įnešate naują viziją į politiką. Kai visa tai vyksta regionų lygmenių, tai ateitis atrodo dar geresnė. Jūs pats dirbate tame tinkle, kuris yra geriausias mūsų komiteto draugas jūs siekite apsaugoti sanglaudos politiką, užtikrinti finansinių instrumentų panaudojimą ir fondų panaudojimą, kurią prisideda prie sąjunglaudos politikos. Šiuo metu mes formuojame būsimą sąjunglaudos politiką po 2020 metų. Tada aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė Kaip jūs matote sanglaudos politiką po vienerių metų? Ar ji bus taikoma tik tai naujoms valstybėms narėms, tik tai neturtingiams regionams, ar visgi tai turėtų būti tokia politika, kuri garantuotų naudą visiems regionams, net ir tiems, kurie yra labiau išsivystę. Dėkoju. Ačiū. Andrei Knotek. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju už jūsų pristatymą. Labai džiaugiuosi, kad yra tokia organizacija, kuri apvienyje miestus. Taip, regionai turi savo partnerius ir gali užtikrinti savo aplinkai palankius veiksmus ir spręsti kitas problemas. Aš norėčiau pakalbėti apie tuos aspektus, kurie yra susijęs su didesniais centrinės Europos miestais. Šie dideli miestai patiria gyvenamosios vietos trūkumą, sunku ten rasti būstą, nesvarbu, ar norite jį įsigyti ar nuomotis. Dėl to yra paveikiamos visos kartos, bet labiausiai jaunimas, nes radęs darbą mieste negali jame gyventi, turi gyventi priemeščiuose. Vis dėlto čia jau atsiranda viešojo transporto problemų, tenka naudotis nuosavų automobilių, tada iškyla problemos susijusios su stovėjimo aikštelių trūkumu ir tai neigiamai veikia aplinką. Tad aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar jūs Eurositis esate diskutavę apie tai, kaip reikėtų spręsti šią problemą. Kaip užtikrinti daugiau gyvenamųjų vietų miestuose? Kaip garantuoti tinkamą viešai transportą iš kaimo vietovių į miestus, kad kaimuose gyvenantis uh, gyventojai galėtų lengvai viešojo transportu pasiekti darbus, darželius ir kad jiems nereikėtų važiuoti savo automobiliu. Dėkoju. Labai ačiū, Andrei. Dabar ID Francesco Donato. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu itališkai. Savo ruoštų norėčiau padėkoti Jums už šį pasisakymą. Kreipiuosi į Gento merą. Pristatymas buvo labai išsamus ir aiškus. Aš manau, kad Eurasitas yra labai veiksmingas tinklas. Gaila tik dėl vieno kad pagrindiniai Italijos miestai Eurocities tinklui nepriklauso, bent jau kiek žinau. Aš tikrai pasistengsiu, kad tinklas išsiplėstų ir kad Italijos miestai prisijungtų prie šios organizacijos. Man aktualiausias yra Sicilijos regionas, kuriame ir buvau išrinkta, tad tikrai pasistengsiu, kad Sicilijos miestai prisijungtų. Ačiū. Izabel Benžamina. Ačiū ir kalbėsiu ispaniškai. Ačiū pirmininkė, dėkoju už jūsų kvietimą. Mums labai įdomu buvo išgirsti šį pranešimą. Karolis penktasis mums buvo labai svarbus asmuo, jis irgi aktualus šiame kontekste, tad mes labai džiaugiame šiuo tinklu. Kila klausimas, kaip užtikrinti miestų patrauklumą verslui, kaip pritraukti verslumą į miestus kad būtų sukurta daugiau galimybių naujam verslui, verslo vystimuisi. Mes juk norime, kad verslininkai liktų mūsų miestuose. Kaip galime to pasiekti? Eurositas tinklalapyje yra labai daug naudingos informacijos ten yra nurodyta, kokios veikia darbo grupės yra pateikiama informacija apie seminarus, tad mažos ir vidutinės įmonės gali įsitraukti į šios darbus. Visgi aš neradau informacijos apie konkrečius projektus. Aš esu tikra, kad jie egzistuoja, tokie projektai, kurie yra skirti vystimuisi ir augimui, Bet e, tam, kad e, miestai toliau auktų, mums reikia kurti galimybės, kad steigtųsi nauji verslai, kad e, klestėtų skirtinga veikla. Aš manau, kad reikėtų eiti būtent tokią kryptimį. Darant norėjau sužinoti, koks yra Eurositis biudžetas ir kaip Eurositis yra finansuojama. Dėkoju. Ačiū. Paskalė Ribo, jis yra mūsų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš rytų Belgijos. Esu iš pasienio regiono ir tiesą sakant, netgi prie trijų sienų gyvenu. Dėl to esu giliai Europą tikinti žmogus, kaip ir jūsų senelis. Aš esu įsitikinęs, kad jūsų senelis buvo tikrai puikus ir įsitikinęs europietis. Jūs pats esate vieno gražiausių Europos miestų meras. Tai yra tikra tiesa. Jeigu nesate lankęsi Gente, privalote tai padaryti. Savo pasisakymę jūs kalbėjote, kad miestai turėtų būti svarbus bendradarbiavimo partneris. Aš jums be išlygų pritariu. Ir tai, ką pasiūlys kitą savaitę von der Leyen, turiuomenyje tą žalį susitarimą, tai jis turi būti įgyvenimas pirmiausia miestuose, kadangi ten gyvena daugiausia žmonių, ten kyla e, problemų dėl transporto, dėl energijos išteklių panaudojimų. Taigi viskas atsispindi miestuose. Jūs pasisakote už stiprią regioninę politiką. Aš Interreg esu pranešėjas ir galiu pasakyti, kad taryba, vyriausybių vadovai dabar rengia naują finansinę programą, o tokiam projektui kaip Interreg numatoma 30 procentų sumažinti lėšas. Taigi tie, kurie apskritai skatina Europos pažangą, tiesiog rodo, ką Europa gali nuveikti, tiesiog negali įgyveninti, kadangi nepakanka finansavimo. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip Eurocities galėtų padėti įtikinti vyriausybių vadovus, kad biudžetas nebūtų apkarpomas. Mes, žinoma, padėtume jums pateikti argumentų. Rytoj Sant Nikolaus pas vaikus ateis. Ir mielai išsakyčiau savo pageidavimą Nikolaus. O jeigu jūs norėtume paprašyti Nikolaus, tai yra ir mūsų kad 20 metais turėtų pasikeisti ES teisės aktuose, kad miestams sektųsi geriau, kad miestai gyventų geriau. Ką reikėtų pakeisti nuo kitų metų sausio pirmos? Ačiū, Žiulį Vard. Ačiū. Aš taip pat e, iš Briuselio į Gentą esu nekartą nuvykusi ir iš tikrųjų man patinka šitas miestas. Aš buvau išrinkta 14 metais, tačiau susitikau su profesoriais, e, studentais, kurie studijavo teatro meną ir vaizduojamąjį meną gent, Gente. Todėl puikiai suprantu, kaip yra svarbi kultūra miestuose. Ir kitas dalykas, miestai yra ekonominės raidos varikliai. Ir taip pat e, miestai padeda menininkams e, susipažinti su kitomis teritorijomis, kadangi tie miestai tampa labai tokie judrus, tačiau juose negalima gyventi. Man labai rūpi menas, menininkų bendruomenės, ne tik todėl, kad jie leidžia miestams aukti ir atsinaujinti, tačiau kita vertus meno ir kuriamoji pramonė yra labai atstov, atspari ir jai vystosi ir tiesiog įneša didelį indėlį į PV, BVP. Kultūra ir dėlieji menai galbūt galėtų padėti sumažinti tą įtampą mūsų visuomenėse. Turiuomenyje miestus, į kuriuos atvyksta daug žmonių, be kitako ir migrantų. Pavyzdžiui, Mančesterėje, mano gimtajame mieste, yra e, atsiradusių daug įvakultūrių galimybių gyventi gyventojams šiame mieste. Tačiau miestai ir joje, jose vyraujanti kultūra gali uh, padėti užmėgsti tą dialogą tarp įvairių tautybių. Todėl kultūra ir švietimas turėtų apskritai patekti į Mariją Gabriel veiklos sritį. Aš žinau, kad kultūra yra tam tikroje paraštėje. Norėčiau paklausti jūsų, kaip mes galėtume čia pasistumėti į priekį ir kaip mes galėtume padėti įgyveninti tą žalėją sustarimą. Merci beaucoup. Vous avez vu que... Ačiū. Jūs matėte, kad jūsų pasisakymas iššaukė daugybę pasisakymų, pastabų, komentarų. Ir dabar laukiame jūsų atsakymų. Norėčiau Aš pasakyti noriu iš tai, ką aš nedirbau parlamente tuo pačiu metu kaip ir jūs. Kas... Jūsų minėtas kolega iš tikrųjų buvo didis parlamentaras, o šiandien kalbėdamas apie savo pasiekimus, savo pasisakymą, jūs minėjote ir savo tėvą. Jo senelį, jis iš tikrųjų buvo didis parlamentaras. Jūs manot, patote, kad regi komitete paminėjo įvairias politinės temas ir mes esame vieningi ir tai daro mus dar stipresnius. Prašau atsakyti klausimus. Laiko turite pakankamai daug. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, nes jaučiu, kad Jūs norite būti mūsų partneriai ir siekti, kad regionai ir ypatingai miestai vis labiau patektų ES institucijų veiklos darbo tvarkę. Dėkoju iš anksto už Jūsų paramą. Aš išsakysiu keletą minčių pats, o po to e, mane, mano mintis pratęs Lisabonį, generalinį direktorį. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kur pabaigėme Mančesterio. Kevin De Bruyne, jūs e, žinote, e, Mančesterio E, čia... Uh, jisai yra iš Gento, taigi čia jisai žaidžia Mančesterėje, tai faktiškai tai yra mūsų jau pirmas bendrumas. Jūs kalbėjote apie kultūros ir menininkų svarbą miestuose. Mes Gente numatėme penkerių metų biudžetą ir padviguname jį kultūros infrastruktūrai. Kadangi mes esame įsitikinę, kad kultūrinis atsinaujinimas yra pagrindas ekonominiam vystimuisi mūsų miestuose. Todėl mes negalime pasirinkti kultūros ar pramonės įmonių, Mums reikia turėti bendrą vaizdą, suvokiant, kad viskas yra tarpusavėje susiję. Knutek kalbėjo apie būsto problemas. Iš tikrųjų mes siekiame suteikti įperkamą būstą. Praėjusią savaitę Praho, su Prahos, su Varšuvos meru. Dario Nordela yra mūsų miestų, miestų asociacijos taip pat narys, visi yra 32, 34 metų, 42 metų amžiaus. Taigi naujoji karta vadovų vietose, regionuose iš tikrųjų veikia. Kolega, kolega iš Ispanijos, Benžumėje, sakė, kad įmonių noras investuoti į mūsų miestus, pirmiausia pasidomė, ar nėra e, kamščių, ar transportas yra sklandus. Jeigu transportas nebus užtikrintas, tai tiesiog verslo rankos bus e, surištos. Socialistai ir žalieji kartai sako, kad nereikia miestuose kad tiesiog nereikia automobilių. Tačiau aš manau, kad įmonėms reikia transporto, tačiau turime užtikrinti, kad nebūtų kamščių, kitaip į mūsų miestus niekas neinvestuos. 30 tūkstančių naujų darbo vietų buvo sukurta pastraisiais metais. Todėl mes turime siekti geresnio judumo, siekti pasiūlyti įperkamą E, būstą ir taip pat e, sudaryti kuo palankės sąlygas dirbti įmonėms. Nacionaliniu lygmeniu dažnai e, vyrauja diskusija per didelė priešpriešą, todėl daug yra kalbama ir neprimama sprendimų, o mes vietos lygmenių turime priimti sprendimus ir siekti naudos mūsų miestams, galvodami apie ekonomiką, būstą, judumą kadangi negalime sukurti ekonomiškai klestinčio miesto, jeigu nėra prieinamo būsto. Malmė ir Kopen, Kopenhaga yra susibroliavę uostai, taip pat Gento uostas ir Zeeland e, Niderlanduose uostas, mes bendradarbiaujame ir mums labai svarbu, kad žmonės, kurie nori dirbti, turėtų galimybę įsigyti ir būstą, mokyti savo vaikus. Ir todėl vienas dalykas yra ideologinės vizijos ir pragmatinė veikla bendradarbiavimas tarpusėje. Ir kolegė dar kartą pasakys, kad mes siekiame pagerinti mūsų miestų patrauklumą įmonėms. Dėl pagėdavimų, norų. Svarbiausia, kad ir mūsų miestai būtų pakviesti darybų, kai priemami Europos lygio sprendimai. Šarlis Mišel buvęs mūsų ministras pirmininkas, yra sakęs, kad mes miestų vadovai turime atsakomybę pasakyti vadovams, institucijoms, kad jos atsižvelgtų į miestus, kad leistų miestams išsakyti savo nuomonę, e, suformuluoti savo tikslus Tačiau nei parlamentas, nei komisija negalės patenkinti įgyventi savo pažadų, pasiekti tikslų, jeigu neatsižvelgs į miestus. Nesvarbu, ar tai būtų naujos organizacijos, naujos konferencijos, miestus reikėtų kviesti dėrybų ir suteikti galimybę kalbėti su parlamento tarybos komisijos vadovais. Taigi tai yra mūsų noras, noras būti darybų partneriais, kad piliečiai pamatytų ir suvoktų, kad jie, Europos politikos uh, uh, lygmens vadovams jie yra reikalingi. Dėl sanglaudos politikos. Ar jinai turėtų būti nukreipta į skurdžius regionus ar e, kitus regionus? Mūsų manimų sanglaudos politika turi tarnauti visiems regionams. Elisa galbūt pridurs ką nors. Ačiū dar kartą. Eurocities vardu norėčiau padėkoti už labai aktyvų dalyvavimą šią diskusiją, už klausimus. E, Aš esu lankiusis ne viename tokiam posėdėje, tai tiek aktyvių pasisakymų ir klausimų niekada nesusilaukusi. Aš pratęsiu kolegos mintį dėl sanglaudos politikos. Žinome, norėtume, kad sanglaudos politika būtų skirta ir prieinama visiems regionams, kadangi iššūkiai, kurie tenka Europai ir miestams yra panašus. Klimato kaitos klausimai, skurdas dideliuose miestuose taip pat egzistuoja, įperkamas būstas, inovacijos, pagalba tiek inovacijas. Tai yra visiems būdingi dalykai, todėl nereikėtų kaip nors skirsyti į rytinės, į e, naujas ir senas valstybės, sanglaudos politika turėtų išlikti kaip tokia. Tiesiog tai turėtų būti e, įgyvendama prieinama politika visiems Europoje, įgyvendinti bendrą Europos viziją, padarant ją stipresnę. Taigi ta politika reikalinga visiems. Rikando Rio yra vienas iš geriausių mūsų tinklo merų. Jisai iš tikrųjų pertvarkė per keletą metų savo miestą Portugalijoje iš esmės. Šitas bendradarbiavimas neatsi, ne prieš pastatant miesto ir kaimo, vienas kitam tiesiog dirbant kartu bandome išryškinti tų metropolijų vaidmenį, kad miestai, priemieščiai ir gyvenvietės e, užimančios vieną bendrą teritoriją, nors jų negalima pavadinti vienu miestu, būtų susijėtos ir turiuomenyje ir paslaugas, ir tą saveikumą, kuris tam tikroje teritorijoje turi būti užtikrintas, kad e, būtų naudinga piliečiams, kad būtų galima susisiekti transporto priemonėmis, taip pat dalyvauti bendroje darbo rinkoje. Tiesiog mes norime labiau ieškoti jungčių, o ne prieštarauti arba ginčytis. Iš tikrųjų šitas, ta, ta, ta, tie ginčiai kovos tarp kaimo regionų ir miestų, ko gero, yra beprasmis ir todėl reikia ieškoti galimybių tartis, bendradarbiauti. Nu, bendradarbiauti su kaimiškų vietovių lobistais. miestų patrauklumas. Iš tikrųjų, tai vėlgi yra e, daugelypis aspektas. Miestams labai svarbu e, regeneruotis, e, planuoti miestą, skatinti verslumą. Įvaršios rytise reikia dirbti. Darbo grupės yra mm, suskirstos pagal temas. Mūsų tinklo organizacija mm, turi 4 milijonų eurų biudžetą. Taip pat e, mes dar gauname lėšų iš e, dalyvių mokesčio. Taip pat turime ir kai kuria galimybių gauti finansavimą iš ES biudžeto. Pavyzdžiui, iš miesto administracijos deleguoti asmenys dirba tam tikrose sekcijose kultūros, ekonominio vystimosi, skaitmeninių klausimų, transporto klausimų sekcijose ir taip toliau. Mūsų strateginio darbo aprašyme jūs matote, kad mes vis dėlto uh, siekiame dirbti integruotai, kadangi realybė yra daug sudėtingesnė negu tik tai atskiros sritis, transportas, kultūra ir taip toliai. Taigi mes bandome dirbti bendradarbiaudami, susėdami temas, sprendžiame taip, pavyzdžiui, miestų atnaujino klausimus, galvojame, kaip padaryti miestus labiau patrauklius. Bendradarbiavimas yra labai svarbus. Apie kultūrą jūs kalbėjote, žalesis susitarimas, Europos žalesis susitarimas, mūsų manimų yra tas susitarimas, kurį įgyvenant mes galime prisijungti. Franz Timmermans ketina bendradarbiauti su miestais, kadangi galiausiai vis tiek viskas priklauso nuo gyventojų miestuose, kadangi jie iš esmės gali keisti e, klimato, gali keisti savo gyvenseną. Mes turime sukurti jiems sąlygas, tačiau gyventojai naudojasi viešojų transportų, jie yra vartotojai ir todėl miestai galėtų iš esmės padėti įveikti šitos uždavinius. Komisijos vicepirmininkas, komisija, parlamentas turėtų mumis pasitikėti. Pavyzdžiui, kaip e, reikėtų dirbti, kad mūsų pastatai ne išmestų tiek daug CO2 teršalų į orą. Yra visokiausių galimybių bendradarbiauti. Iš tikrųjų labai svarbu prisijungti prie bendro darybų stalo. Jeigu mes galėtume būti tos diskusijos dalyviai ir dalyvautume, kai priimami sprendimai, kadangi juos mums tenka įgyvendinti, Taigi tai būtų daug paprasčiau taip pat ir piliečiams prisimti atsakomybę ir tai būtų naudinga abiem šalims. ES procesai dar nėra tokie, kad, kad piliečiai galėtų aktyviai įsitraukti į sprendimų priimimo procesus. Uh, Tačiau mes jau ne kartą kartojame, kad esame pasirengę bendradabiauti su šiuo ir kitais parlamento komitetais, išsakyti savo mintis, išsakyti savo paramą ir norėtume, kad e, mus laikytumėte strateginiais partneriais, kai yra kuriamos ir gyvenimos programos. Dėl Italijos miestų aš pasižymėjau, kad jūs galite mums padėti, įtraukiant ir Italijos miestus į mūsų tinklą. Ir atrodo, kad būsime atsakę visus klausimus. Analiza. O analiza, norėčiau Jums pasakyti, kad niekuomet nesu buvęs gente ir žinau, kad tai yra klaida. Man dėl istorinių priežasčių Aš tikrai noriu aplankyti Gentą. Gentas yra miestas, kuris turi aiškę viziją, turi turtingą istoriją. Ir per savo politinę karjerą, kai išgirstame tokius jaunus merus kaip jūs, tikrai turime pasitikėti ateitimi. Tai aš be jokios abejonės atvyksiu į Gentą ir norėčiau pabaigai pasakyti kad išgyvename tokį momentą, kai jūs mums esate reikalingi, nes prasidėjo dėrybos, tarp institucinės dėrybos, kur bandome išgelbėti regioninę, ambicingą regioninę politiką ir taip pat išgelbėti ES biudžetą, kuris irgi būtų ambicingas, nes be vieno ir kito mes neišsiversime. Tačiau mums reikia ir paramos. Paramos stipriais balsais, balsais, kurie kalba regionų vardu, kurie aiškiai sako, kaip svarbu yra ir toliau investuoti į regionus, kaip jūs ir teisingai sakėte, nes laukia nauji iššūkiai - klimato kaita, migrantų integravimas, transporto klausimai ir panašiai. Ir tie iššūkiai sprendžiami turi būti su jumis. Ir dėl to, kai keitėmės nuomonėmis su Eurocitis, aš irgi siūlau, kad, siūliau, kad galbūt merai turėtų labiau telktis, garsiau kalbėti galbūt net paskelbti kokią tai deklaraciją, deklaraciją, kuri būtų skirta parlamentui, komisijai ir tarybai ir pasakyti, kad štai mes įžengėme į raudonąją zoną ir mes reikalaujame dėl vienos ar kitos priežasties, kad būtų peržiūrėti biudžeto pasiūlymai ir biudžeto lėšos skirtos regioniniam, regioniniai politikai Taigi tokioje deklaracijoje didelių miestų, vidutinio dydžio miestų merai ES kaip Gentas, Lisabona, Paryžius ir taip toliau galėtų tapti svarbia politinė jėga ir mes tikrai labai džiaugiamės ir džiaugiamės, kad jūs padedate mums mūsų sudėtingame darbe, taigi aš norėčiau padėkoti jums už tai, kad atvykote ir viską mums papasakojote. Ir bus paskelbtas komunikatas, kuriame bus įtvirtinti mūsų politikos tikslai ir mes čia turime irgi labai aktyviai sudalyvauti. Aš tikrai labai džiaugiuosi ir aš manau, kad džiaugiasi ir visi mano kolegos tuo, kad galėjome pasikeisti nuomonėmis su jumis šyryt, su Eurocitis. Kaip jūs sakėte, tai nėra paskutinis toks mūsų susitikimas, bet tai yra pirmasis toksai susitikimas, kurį mes norėjome surenkti, pirmoji organizacija, kurią norėjome pasikviesti į mūsų komiteto posėdį. Dėkoju. Nous continuons. Stęsėme darbą pagal numatytą darbo tvarkę. Laukia kiti klausimai, kurie yra irgi svarbus, kurie yra susiję su ponos Paich pristatymu. Man labai malonu Jūs pasveikinti. Sveiki atvykę kuris, kaip žinote, yra parengęs regionų komitetui pranešimą, nuomonę, kurią tikiuosi visi perskaitėte, kur kalbama apie Anglijos regionus. Taigi, tai yra labai svarbi tema, labai aktuali tema. Šiandieną ar ir vakar taip pat vyksta klimato kaitos konferencija Madrine, Madride. Taigi, taip pat mes ir laukiame, laukiame ir, ir komisijos reglamento dėl teisingos, teisingų pertvar, teisingos pertvarkos fondo ir mes čia irgi subaidinsime savo vaidmenį kaip teisėkuros institucija. Dėl to mes turime gauti kuo galima daugiau informacijos ir manau, kad regionų komiteto indėlis yra labai įdomus indėlis, kuris mums leis pasirinkti geriausią kelią priimti geriausius sprendimus ir žodis dabar jums 15-20 minučių, o po to vyks diskusijos su kolegomis. Dėkoju dar kartą, kad atvykote šį rytą pas mus. Pone pirmininkė Omaržiai, gerbiami parlamento nariai, regi komiteto nariai, ponios ir ponai, esu labai dėkingas, kad galiu šiandieną pasisakyti šioje, šiame komitete nes tai rodo, kad stiprus ir geri yra santykiai tarp regijų komiteto Europos parlamente ir regionų komiteto. Mūsų pirmininkas Lambertsas turėjo galimybę su jumis aptarti savo darbą regionų komitete. Turėjome taip pat ir bendrą mūsų susitikimą, kur kalbėjome apie teritorinę sanglaudą ir ES biudžetą. Ir, ponia Omardžė, džiaugiuosi, kad prisijungėte prie diskusijų apie socialinę ekonominį anglės regionų pertvarkymą. Taigi matome, kad egzistuoja labai artimas bendradarbiavimas ir aš manau, kad tas bendradarbiavimas yra reikalingas, jeigu mes norime eiti teisinga kryptimi, kalbant apie tikrai labai didžiulius iššūkius, kurie yra susiję su tuo, kad reikia kovoti su klimato kaita viena vertus ir taip pat priimti, padaryti taip, kad tie pokyčiai būtų socialiai priimtini. Ir aš manau, kad tai yra mano nuomonės esmė regionų komitete. Turiu paaiškinti, kad tai yra susiję taip pat ir su mano praeitimi. Aš esu federalinių europinių reikalų valstybės sekretorius e, Šiaurės Vestfalijos žemėje Vokietijoje ir Šiaurės Vestfalijos žemė yra viena iš didžiausių federalinių žemių uh, E, Vokietija 18 milijonų gyventojų pas mus gyvena ir tai yra Vokietijos pramonė širdis. Ir visuomet tai buvo Vokietijos e, industrializacijos širdis, pradedant 19 amžiumi. Ir tas procesas buvo pagristas plienu ir anglimis. Tai buvo Vokietijos ekonomikos stebuklo XIX amžiuje esmė ir priežastis. Ir būtent dėl plieno tas klėstėjimas galiausiai ir žlugo, nes plienas buvo naudojamas ginklams ir artilerijai gaminti, dėl ko du baisūs karai kilo Europoje. Ir man atrodo, kad tas dviejopas požiūris į anglį ir plieną, nes tai yra klėstėjimo ir vargų šaltinis, tai dėl to to žaliavos ir yra tokios svarbios, kalbant apie Europos bendrijų steigimą, ypač plieno anglės bendrijų, bendrijos įsteigimą, pačią proceso pradžią. Mes uždarėme paskutinį, paskutinę kasyklą 2000, praeitais metais, po 200 metų. 500 tūkstančių žmonių vienu metu dirbo e, kalnakasyboje, anglių kasyklose, dabar nulis. Ir aišku, tas procesas buvo labai skausmingas, tačiau tas procesas buvo daugiausia skatinamas to, kad trūko konkurencingumo, ekonominio konkurencingumo. Tiesiog nebuvo prasminga konkurencinga 12 1200 metrų kastis į žemę ir iškasti anglį, kai iš Australijos, iš kitur buvo galima anglį atsivežti už kur kas mažesnės sąnaudas. Bet mes iš to proceso pasimokėme dviejų dalykų. Pirmiausia, jeigu įžengi į tokius esminius pokyčius, transformacijas, tai kažką esi skolingas ir žmonėms, ir darbuotojams, kurie dirbo tame sektoriuje, žmonėms, kurie rizikavo savo sveikata, kartais netgi savo gyvybėmis, kad teiktų energiją, energiją, kuri buvo reikalinga pramoniai palaikyti. Ir man atrodo, kad mes investavome daug pinigų tam, kad tokie uh, pokyčiai būtų socialiai primtini. Mes niekuomet e, nesukūrėme tokio įvaizdžio, kurį gal tikriausiai jūs dar prisiminate, kai policininkai ant, sėdėdami ant arklių e, muša protestuojančius kalnakasybos darbuotojus. Kalna... Taip nebuvo mūsų regione, bet kaip sakiau, vis tiek tas procesas buvo labai brangus. Ir e, taip pat padarėme tame procese ir klaidų ir neinvestavome pakankamai į ateitį, į naujas vertės grandinės, į nauja, naujas perspektyvas, įsidarbinimo galimybės. Ir tai yra viena priežasčių pamokų, kurią, ką išmokome per tą transformacijos procesą. Bet e, dabar mes pradedame nuo visiškai kito atspirties taško, nes dabar kaip ir netrūksta konkurencingumo kuris skatina pokyčius. Šį kartą būtent priimamas politinis sprendimas, politinis sprendimas kovoti su klimato kaita, tai yra Paryžiaus susitarimas, kuris ir yra tokių transformacijos procesų esmė. Ir aš manau, kad sprendimas priimtas yra teisingas. Mes turime priimti greitą, drąsų sprendimą ir turime išeiti iš anglies naudojimo, ko galima greičiau, nes CO2 pagrįsta energija yra būtent e, problemos esmė. Ir tas pokyčių procesas politiškai buvo reikalingas, aš norėčiau tą aiškiai pabrėžti. Bet tuo pat metu tai buvo politinis sprendimas, kuris turėjo didžiulį poveikį žmonėms regione, kurie vis dar išgauna ir degina anglį. Ir matome, kad kiek sumažėjo anglės gamyba ir naudojimas, už tai uh, tikrai labai neblogai apmokama ir tai yra vienintelės gerai apmokamos darbo vietos tokiuose regionuose. Taigi turime tikrai atsisakyti veiksmingos konkurencinės grandinės šiuose regionuose. Ir dėl to mums ir reikalingas politinis sprendimas, kad padėtumėme žmonėms, kurie vis dar dirba anglies sektoriuje, kad jie galėtų uh, pasinaudoti tuo iššūkiu ir atver, būtų atvertos jiems naujos perspektyvos. Tai buvo mano nuomonės esmė. Ir pagrindinis klausimas buvo, ar tos priemonės, kurios, kurios egzistuoja ir jos yra pakankamos, kad padėtumėme žmonėms susitvarkyti su tokiu milžinišku pokyčiu ir tokia didžiulė transformacija. Ir aišku, diskusijos buvo labai greitai susijėtos ir su teisingos pertvarkos fondu. Ir aš labai didžiuojuosi ir labai esu dėkingas už tai, kad buvo pirmiausia tai pasiūlyta būtent Europos parlamente. Ir aš manau, kad mes, mums reikalinga tokia papildoma priemonė, kad padėtumėme esant tokiems pokyčiams. Esu dėl to įsitikinęs ir džiaugiuosi, kad naujausios komisijos pirmininkės pastabos atsižvelgiame jose irgi į tai. Tai aš čia norėčiau akcentuoti tris dalykus. Pirmiausia, susitikinęs, kad turi būti skiriamos papildomos lėšos. Jeigu tai jos išimamos iš sanglos politikos fondų, tada įeiname į labai keistą logiką. Mes atimame pinigus iš neturtingų regionų, kad padėtumėme tiems regionams, kurie gali tapti neturtingi ateityje. Aš nemanau, kad yra teisingas kelias ir tai turi būti papildomos lėšos. Neturėtų būti e, kaip ir supriešinami tokie regionai. Aš nemanau, kad toks principas teisingas. Taigi mes turime surasti tas papildomas reikiamas lėšas. Kitas svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad ši finansinė priemonė, šis fondas turi būti siejama su sanglaudos politika. Žinau, kad pirmajame parlamento pasiūlyme buvo išsakyta idėja, kad tai būt, turėtų būti centralizuotai valdomas Briuselėje fondas. Nemanau, kad tokia priemonė reikalinga ir turėtumėme tą pabrėžti ir komitete, kuris atsakingas už regionų politiką, nes tai turi būti pritaikyta prie regionų, nes aplinkybės labai skiriasi ir sąlygos labai skiriasi regionuose, dėl to mes į tai turime atsižvelgti. Reikalingas pritaikytas regioninis požiūris, kad būtų su, panaudotos tos regioniniai žinios. Ir čia sanktos politikos priemonė darbo principas, bendros atsakomybės darbo principas, kas yra sanktos politikos esmė, yra būtina. Ir Aš tikrai pasisakau už tokį stiprų ryšį tarp sanglaudos politikos ir nepasisakau už centralizuotai valdomą Briuselėje fondą. Kitas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, yra valstybės pagalbos politika. Čia, manau, reikia permastyti tas priemonės. Atspirties taškas valstybės pagalbai aišku, yra esama situacija, esama ekonominė padėtis. Tačiau čia kalbame apie tam tikrą perspektyvos politiką. Mes norime išvengti to, kad regionai, kurie nukentės dėl pokyčių, taptų neturtingi ateityje. Tai mes turime investuoti dabar, kad išvengtumėme tų regionų padėties blogėjimo. Ir tai neatsispindi dabartinių valstybės pagalbos principų logikoje, nes mes turime sugebėti padėti su investicijomis tuose regionuose, kad užkirstumėme kelią situacijos blogėjimui. Ta mes turime padaryti ir dėl to reikia per, permastyti valstybės pagalbos taisyklės. Ir aš matau, šis procesas yra prasidėjęs, dabartinės taisyklės galios iki kito, kitų metų pabaigos. Taigi mes dabar einame į etapą, kai galime diskutuoti ir keisti tas taisyklės. Ir aš manau, kad tai yra svarbu. Ir tikiuosi, kad komisija pritars tam, kad tos taisyklės keistinos yra. Na, o tie signalai, kuriuos <clears throat> išgirdau iš komisijos, buvo padrasinantis Labai puikiai pasikeitėmės nuomonę su komisijos narė Kretų, kuri dabar yra jūsų komiteto narė. Ir taip pat išgirdome ir kitų balsų kom generalinėme direktorate ir taip pat reikia dar nuveikti daugiau darbo ir aš tikrai būčiau labai dėkingas, jeigu jūs paremtumėte tą procesą. Nenoriu veltis į detalės, gal tik tai dar vieną faktą paminėsiu. Vienas e, kylantis klausimas yra teisingos pertvarkos fondo pritaikymo apriptis. Kam skirtas tas fondas? Ar tik anglės regionams? Mes kalbame apie 41 tokį regioną Europoje. Ir nėra jokio regioninio aspekto. Yra regionų rytinėje Europos dalyje, pietuose ir Europos viduryje. Tai nėra šiaurės pietų vakarų rytų diskusija. Ne, tų regionų yra visoje Europoje. Bet klausimas, kokia yra prieptis, e, taikymos rytis tokio fondo. Ir aš manau, kad aprieptis turi būti siaura. Tai yra politinis sprendimas, kuris paveikia anglies sektorių. Yra darbo vietų gamybos susijusios su šiuo sektoriumi ir tai turėtų būti atspirties taškas formuojant tą teisingos pertvarkos fondą. Aš žinau, kad nuomonių yra kitokių, puikiai suprantu, tai, bet aš manau, siauresnis fondo pritaikymas būtų racionalus dalykas, kadangi kit, kalbant apie kitokias pertvarkas ir pokyčius, yra jau priemonių, kurias turime, reikia tomis priemonėmis, tomis lėšomis pasinaudoti. Taigi tokia yra mano nuomonė. Ir būčiau tikrai labai dėkingas už jūsų klausimus, mielai aptarsiu jūsų savo nuomonę su jumis ir džiaugiuosi, kad galėjau šiandien ją pristatyti jūsų komitetui. Dėkoju. Merci beaucoup pour, euh, pour cette présentation. Ačiū labai už šį pranešimą. Aš uh, suprantu, kad uh, dabar reikia skubaus politinio sprendimo. Reikia išspręsti jūsų paminėtus klausimus. Kolegoms norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisija turi gruodžio mėnesį pateik, turėjo gruodžio mėnesį pateikti savo pasiūlymą, bet jis buvo nukeltas į sausio mėnesį. Dabar vyksta įvairios diskusijos Europos komisijoje tam, kad ir būtų išspręsti jūsų paminėti klausimai. Mes tuo tarpu kaip regionų komitetas esame girdimi Ir įdomu yra štai kas. Skirtingos frakcijos, skirtingi komiteto nariai gali visi išreikšti savo pozicijas. Na, sutarėme dėl vieno, dėl paties tikslo. Kaip jau sakiau, kalbėdamas apie konferenciją, be ačiū, kad mane pakvietėte, Dabar mes kalbame apie na, tokią revoliuciją. Tikslas yra pereiti nuo iškastinio kūro prie kitų energijos išteklių. Tad e, kaipgi užtikrinti tą teisingą pertvarką, iš ko ji sudaryta. Aš manau, kad e, pirmiausia, mums reikia atsižvelgti į idėją, kuri jau yra kilusi ir įtraukti visus, tai yra ir tyrėjai. Taip pat reikia pasinaudoti tais ištekliais 200-300 milijardų turėtų būti numatyta. Taigi, teisinga pertvarka yra būtina tam, kad atneštume teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių darbo srityje tuose regionuose kurie turės užtikrinti šį perėjimą, tai yra anglės kasybos regionai. Juk poveikis ekonominis ir socialinis bus didžiulis. Komisija, aišku, teks priimti įvairius sprendimus, bet mes patys irgi turėtume atsakyti kai kuriuos klausimus. Pirmiausia, Teisingos pertvarkos fondas. Ar jis turėtų būti skirtas vien tik tai anglies kasybos regionams, 41 regionui? Ar jis visgi turėtų apimti daugiau sričių? Apimti visas valstybės narės, ir pritaikyti tam tikrus kriterijus, kurios turėtų atitikti tie regionai. Taip e, būtų sąžiningai paskirstytos lėšos. Tai tokie štai du klausimai kyla mūsų komitetui. Bet, e, kaip jau sakiau, nuomonės nėra vienodos. Yra tokių regionų, kurie nekasa anglijas, bet kurie labai priklauso nuo iškastinio kūro. Taip pat yra nutolusių regionų, kurie irgi bus paveikti šios pertvarkos. Taigi, daug čia visokių aspektų iškyla. Kitas dalykas Ar sanglaudos veikimo taisyklės turėtų būti taikomos ir pertvarkos fondui? Mano asmeninė nuomonė, kuri aišku nėra bendra komiteto nuomonė, yra tokia. Aš sutinku su jumis. Manau, kad sanglaudos taisyklės turėtų būti taikomos. Vadinasi, klausimų nemažai. Reikia nepamiršti ir finansavimo. Reikia pagalvoti, kaip užtikrinti finansavimą iš sanglaudos politikos fondo. Taip pat reikėtų pažiūrėti, ar yra kažkokių naujų išteklių, ar galima kažkur kitur užsitikrinti finansavimą iš Europos biudžeto. Į visus tos klausimus reikia atsakyti, o dabar Aš suteiksiu žodį kolegoms, kurie norės komentuoti ir po to jau leisiu kalbėtojams atsakyti. Ačiū pirmininkė. teisingo perimo formas man yra labai svarbus dėl to, kad aš esu iš Saksonijos, tas regionas e, yra anglijas kasimo ir saugojimo regionas, bet to aš rašau ir mm, pranešimą. 60-80 procentų šitų kasyklų jau yra uždaryta, tačiau kitas dalykas, kai 85 tūkstančiai kalnakasių per vieną naktį netenka savo darbo. Iš tikrųjų, reikia daryti skirtumą tarp konkurencingumo e, netekimo ir socialinių dalykų. Taigi, todėl aš pirmiausia norėčiau pritarti jums, kad reikėtų šitas lėšas skirti tik tai anglės kasybos regionams. Mes pradėjom nuo 5 milijardų, dabar kalbama iki 100 milijardų, 50 milijardų septynioms valstybėms kalnakasybos regionams iš tikrųjų neką padės. 5 milijardai 51 regionas, manau, iš tikrųjų mm, nebus patenkinti tomis lėšomis, todėl finansavimo klausimas uh, bus dar kartą sprendžiamas prieš komisijos pirmininkai pateikiant konkretų pasiūlymą. Iš tikrųjų tikiuosi, kad kaip ir e, pasiūlius Junkerio planą nebus to sverto efekto, kai iš vieno euro galima tiesiog susilaukti 17. iš tikrųjų tas fondas galėtų būti formuojamas iš įvairių šaltinių, tačiau pirmiausia regionams reikėtų pateikti pasiūlymą, o pasiūlymas neturėtų būti toks, kad dabar reikėtų uždaryti kalnakasybos e, įmonės ir žiūrėti, kas atsitiks. Manau, prieš tai darant reikėtų pasirenkti, kadangi kiekvienas supranta, kad kalnakasys gyvena tiesiog e, gyvens kur nors e, kurortiniam regione arba tiesiog galės dirbti restorane virėjų. Jis e, turi gauti tokią darbo vietą, kuri būtų pramonės gamybos kontekste, o tai, tai reiškia, kad reikalinga pirmiausia atitinkama tvarka, reikalingas biudžetas, finansavimas, Ir trečia, nereikėtų galvoti, kad šitos paramos nuostatos būtų tokios, kaip buvo taikomas iki šiol visoje ES veiklos istorijoje. Būtų naudinga kalnakasybos sektorė dirbančioms įmonėms pačioms e, kurti projektus, kurie leistų darbuotojus perkvalifikuoti, suteikti jiems galimybę imtis kitos veiklos. Idėjų, žinoma, yra pakankamai. Aš dalyvavau Görlice Europos Sąjungos anglies platformos konferencijoje ir buvo išsakyta joje labai daug įvairiausių minčių, tačiau pridurta, kad reikalingi teisiniai pasiūlymai ir aš tikiuosi, kad komisija pateiks tinkamą pasiūlymą dėl tokios pagalbos teikimo išimčių. Žinoma, šito pasiūlymo nereikėtų išplėsti įtraukiant tūkstančius kitų regionų, tai nepadėtų spręsti problemą iš tikrųjų reikėtų suformuluoti konkrečias nuostatas, kurios būtų pritaikytos tik tai konkretiems regionams. Galbūt būtų galima šitą teisės aktą pritaikyti ir kitiems regionams, kuriems yra taikoma tam tikra išlyga. Labai svarbu, kad jūsų komitetas yra pasirengęs mums padėti. Visada mes puikiai bedarbiavame su uh, regionų komitetu ir manau, kad mes pasieksime kažko konkretaus, kas padės ištiesi pagalbos ranką šitiems regionams. Labai ačiū Konstantas Andrainavakov. Ačiū pirmininkė. Aš žinau, kad e, ateityje reikia galvoti apie švarias technologijas, elektromobilius, technologijos, kurios e, saugo aplinką, turi puikių perspektyvų. Tačiau mes dabar kalbėdami apie pereimą turime suprasti, kad to neturėtų būti uh, daroma kalnakasijų atleidimo iš darbo kaina. Netgi pati geriausiai finansuojama ES programa skirta 50-mečiams e, kalnakasiams, kurie netenka darbo, neleis jiems tapti tiesiog interneto dizaineriams, interneto programų kuriems. Komisijos idėjos įgyvendinimui dažniausiai manoma pasitelkti sanglodos lėšas. Komisija pasiūlė pradėti nuo 5 milijardų, siūlo patodidinti iki 7 milijardų, o vakar komisija, jos pirmininkė, tiesiog paminėjo 100 milijardų. Aš nežinau, ar čia prasidėjo varžybos, kas e, daugiau paims iš sanglodos fondo. Tai gali reikšti, kad kiekviena ES programa išsipūs, turės didesnį biudžetą ir jis bus didinamas sąjungos politikos sąskaita. Klimato kova su klimato kaita, jeigu tai yra svarbiausias ES prioritetas, tai reikėtų į čia, į ten nukreipti uh, ES lėšas. Tačiau tai nereiškia, kad skurdžiausių Europos regionų gyventojai tiesiog neteks lėšų tiesti kelius, gauti švarų vandenį ir taip pat negalės jau įsirengti vandens valymo įrenginių. Jeigu šitas fondas galės teikti finansavimą įvairiausiams sritims, tai tuomet viskas turi būti keičiama ir e, daugiametinė finansų programoje ir sanglodos fondo lėšų mm, valdyme. Tiesiog komisija turi turėti viziją, kaip šitas lėšas akumuliuoti, kažką panašaus sukurti kaip InvestEU programą. Jūs kalbėjote apie regionų iš, gamybos išsaugojimą. Ypač tų regionų, kuriuose yra kasama anglis. Ir jeigu jūs pasakysite, kad tokia programa kaip Invest EU apsaugos juos ir jų šeimas, tai aš esu įsitikinęs, kokio atsakymo jūs sulauksite. Reikėtų tokių sprendimų, kurie būtų įgyvendinami praktikoje, o neskambėtų gražiai žodžiais arba gražiai atrodytų tekste. Merci beaucoup, Jon Andrei, euh, pour le groupe des Verts. Euh, Dabar žaliųjų vardu. Ponas Ninas. Ačiū, ponė Spai, kad atvykote. Dėkoju, kad pateikėte regionų komiteto nuomonę. Aš tikiu, kad mums reikia daugiau finansavimo. Mes negalime atimti lėšų iš CPR. Jūs jau sakėte, kad taip mes atimtume lėšas iš vargingų regionų ir nukreiptume jas kitur. Kaipgi reikėtų užtikrinti finansavimą? Dabar mes turime Europos prekybos schemos mechanizmą. Jis leidžia prekiauti CO2 sertifikatais. Pajamos iš šių sertifikatų grįžta tiesiai valstybėms narėms. Aš keliu klausimą, kodėl taip yra. Valstybės narės tada gali panaudoti tuos pinigus bet kam, jos nebūtinai panaudoja tas lėšas, kad kovotų su klimato kaita, kad švelnintų jos poveikį, bet juk Kai mes kalbame apie aplinkos taršą, tai iš to gauti pinigai turėtų būti skiriami tai taršai mažinti. Na, aišku, ETS nėra pats geriausias finansavimo mechanizmas. Mums be abejo reikia lėšų ir tyrimams, ir prisitaikymui, bet reikia nepamiršti klimato kaitos socialinio poveikio. Čia daug lėšų yra įmama iš ETS. Ir jeigu mes tuo pasinaudotume, plus teisingos santvarkos fondo, tada jau galėtume kovoti su kylančiais iššūkiais. Nes jeigu bus tik tai tie 5 milijardai, jeigu bus numatytas tas bendra finansavimas, nebus padauginta pati suma, liks tie 5 milijardai eurų. Aš e, nemanau, kad atsiras čia kažkokių triukų, kurie leis e, padauginti tą sumą. Tai mes turėsime 5 milijardus eurų penkeriems, e, septyneriems metams. Dėl šių priežasčių aš visiškai sutinku su jūsų ataskaita. Pagalvokime, kaip užsitikrinti finansavimą. Aišku, derantis dėl daugiametės finansinės programos valstybės narės nenorės skirti daugiau lėšų. Todėl pirmiausia, mums reikėtų pasinaudoti ATS. E Aš manau, kad iš šios sistemos gauti pinigai e, turėtų būti nukreipti į ES biudžetą. Ačiū, Francesco Donato. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu itališkai. Dėkoju ponui pranešėjai. Ačiū, ponė Spaik, už jūsų pasisakymą. Be abejo, padėjimas pereiti nuo anglės gamybos prie kitos veiklos reikalauja atitinkamo finansavimo. Aš suprantu, kad fondas teisingos santvarkos yra būtinas ne vien tik tai anglės sektoriui, bet ir plieno sektoriui, kaip kad nurodė ir pranešėjas. Reikėtų galvoti ne vien apie anglį, bet ir apie plieną. Tai yra dvi svarbios pramonės šakos valstybėse narėse. Ir praeitie jos buvo svarbios ir vis dar tokiamis išlieka kai kuriuose šalise. Italijoje mes matome teigiamų rezultatų, tarkime, Sardinijoje buvusios senos anglies kasyklos buvo pakeistos ir dabar juose yra distiliuojamas argonas. Tai yra dujos, kurios yra labai svarbios pramonėje. Dabar mes užtikriname tokį perėjimą. Vis dėlto ne visi atvejai yra vienodi. Turime ir prastos patirties su Taranto, tarkime, regionu. Ten didžiulę taršą sukelia plieno pramonė ir jie labai neigiamai veikia aplinką. Kila daugybė ekonominių problemų. Tad tai, apie ką jūs kalbėjote, yra būtina. Mes turime peržiūrėti valstybinę pagalbą. Privalome palaikyti nacionalinės įmonės, privalome išlaikyti darbo vietas. Mums būtina užtikrinti tinkamą perėjimą. kad e, galiausiai būtų užtikrintas palankumas aplinkai. Bet e, siekiant šių tikslų reikia pasitelkti įvairius veiksmus. Negalima uždrausti valstybės subsidijų. Aš pati tikrai remsiu jūsų projektą, remsiu tokius teisėkros veiksmus. Aš tikiu, kad jie yra ir reikalingi, ir būtini. Ačiū. E, Martina Guoja. Aš savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti iš tris dalykus. Mes pritarėme tiems, kurie mano, kad šiam reikalui reikia mm, papildomų lėšų, o negalima jų paimti iš kitų skatinimo arba paramos programų. Kitas dalykas, kaip e, perinamojų laikotarpiu teikti paramą konkretiems regionams. Galbūt, kalbant apie perinamąjį laikotarpį, reikėtų apsiriboti 401 uh, Anglija mm, iškasančių regionų septyniose valstybėse. Ir trečia, mums labai svarbu, kaip šitą perėjimą konkrečiai apibriežti. Šitą tai neturėtų reikšti, kad vienpusiškai būtų skiriamos lėšos siekti e, aplinkos politikos tikslų. Šitas perėjimasis laikotarpis turėtų būti e, apibrieštas taip, kad būtų atsižvelgta į socialinius ir kitus aspektus. Tai, mano manimu, labai svarbu. Svarbu Mm, tiksliai apibriežti, kas yra just transition. Ne tik tai ekonominių, klimato politikos požiūrių, bet ir socialinių požiūrių. Merci beaucoup. Labai ačiū. Izabel Benžamė. Ačiū, aš kalbėsiu ispaniškai. Labai ačiū. Dėkuoju, kad atvykote. Pirmininkas jau nurodė labai svarbiaus klausimus. Kiti komiteto nariai irgi kalbėjo apie tai, kaip užsitikrinti finansavimą ir kur jis turėtų būti nukreiptas. Aš pati norėčiau pakalbėti apie tai, ką jūs sakėte apie savo patirtį Vokietijoje. Noriu pabrėžti atsakomybės aspektą. Labai ilgą laiką šis sektorius nebuvo konkurencingas. Ji palaikė trumpalaikę politiką. Ta darė visos politinės partijos dėja. Jos palaikė sektorių, kuris iš esmės nebebuvo gyvybingas. Mes kaip ir žinojame, kad šis sektorius kažkada nustos nešti pelną, nustos kurti darbo vietas jis buvo palaikomas dirbtinai. Taip buvo Asturijos, Andalūzijos regionuose, Ispanijoje. Todėl mes privalome pasimokyti, kadangi Europoje yra ir kitų sektorių, kurie yra vis mažiau konkurencingi, o juose vis dar dirbo žmonės, kurie irgi nėra konkurencingi. Aš manau, kad būtina pasimokyti iš to, kas įvyko, kad e, ta pati istorija nepasikartotų su kitais sektoriais, juk po keliarių metų jie gali atsidurti toje pačioje padėtyje ir tada mes turėsime iš naujo diskutuoti apie tai, kiek milijardų eurų mokesčių mokėtojų pinigų panaudoti pagalbai. Aišku, kad tie žmonės e, turi pasirūpinti savimi, savo šeimomis ir jiems yra būtina uh, sukurti atitinkamas galimybės, bet aš manau, kad apskritai e, anglės saugimas yra tiesiog politinė nesėkmė. Mums reikėjo reaguoti žymiai anksčiau. Aišku, kad dabar tiems žmonėms reikia pagalbos, bet mes turime pasimokyti, kad e, tas pats nepasikartotų su kitais sektoriais, kurie irgi vis mažiau konkurencingi. Juk mes norime stiprios Europos, kurioje darbuotojai optimistiškai vertintų ateitį, o nebūtų palaikomi kažkokių dirbtinių jėgų. Pedro Markės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat išsakyti keletą minčių šiuo klausimu. Atsisakymas e, anglijas pramonės turės ekonominių ir socialinių pasiekmių angliakasybos regionuose. Ir šitie regionai bus ypatingai paliesti, tačiau atsisakymas anglijas mm, turės ir didesnį poveikį mūsų visuomenėms ir regionams. Reikia turėti omenyje, kad kol kas e, siejame per daug didelis lūkesčiai su šituo fondu negu prieš keletą dienų. Aš neturiu konkrečios informacijos, bet galiu įsivaizduoti, kad bus siūlomos finansinės priemonės, nes kokio nors stebuklingo sprendimo, paimant lėšas iš nuosavųjų išteklių, bus rastas ir tai bus finansuojama keletų metų. Taigi reikės e, tam tikrų e, konkrečių finansavimo priemonių. Aš dirbau iki neseniai ministrų atsakingų už sanglaudą ir nežinau, ar šitie finansavimo pasiūlymai iš sanglaudos politikos pasiteisins. Pirmiausia, reikia siekti šiuose regionuose pritraukti privat, privataus sektoriaus finansavimą. Aš savo ruoštų buvau skeptiškas šiuo klausimu, tačiau vis dėlto e, mums tai pavyko, kadangi mes pasiūlėme tam tikrą lėšų kiekį, o po to pritraukėme ir papildomų investicijų. Jeigu mes kalbėtume apie įprastinės bankų investicijas, tai ir jos gali būti naudojamos galėčiau pateikti tokį pavyzdį ir pasakyti, kad mes galbūt nereikėtų taip užsispyrusiai ginti sanglados politikos ir tai leistų galbūt lankščiau pasinaudoti sanglaudos politikos lėšomis tokioms investicijoms, nebūtinai socialiniams investicijoms, jos yra taip pat reikalingos, yra galimos bankų investicijos, tačiau ir kitos investicijos, kurios nepatektų į tų modernių finansavimo priemonių kontekstą. Labai iš, jeigu iš sąjungos politikos bus paskirtos lėšos konkretiems regionams, konkretiems tikslams įgyvendinti. Apie tai mes kalbame. Tai bus dalis sąjungos fondo lėšų. Ir tai bus sąjungos politikos įgyvenimo lėšos, tačiau jos bus konkrečiai susijėtos su uh, perinamo laikotarpio veiksmų finansavimu. Iš tikrųjų, jeigu mes suformuluojame konkrečius uždavinius, tai kodėl mes negalime tų lėšų susijęti su konkrečiais regionais, konkrečiu tikslu. Ir tai reiškia tiesiog netiesiai skiriantas lėšas, bet tiesiog jas susijęjant su tais regionais. Jeigu mes norime mišraus finansavimo, kuris padėtų pasiekti mm, tikslų, tai, tai reikėtų daryti ne tik tai per sanglaudos politiką, per mūsų teminius tikslus, tiesiog centrinis finansavimas yra reikalingas, tie regionai turėtų tapti konkurencingesni naujuose veiklos srityse, o tai reiškia, reikia E, siekti jų konkurencijos gerinimo. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, mes galime kalbėti apie lėšų tam tikrą susijimą, nukreipimą. Tiesiog reikia susijęti įvairiausias politinės ir finansavimo priemonės ir nebūtinai tik tai per sanglaudos politiką įgyveninti tikslus, atimant lėšas iš sanglos politikos. Tas pereimo fondo pasiūlymas yra geras, jis turi būti skirtas 41 regionui. Tai galėtų būti tik pirmas žingsnis, finansavimas skirtas tiems regionams, tačiau ne tik. Kitas dalykas, mes tik tai savo teritorijoje nepasieksime e, tikslų, kuriuos siejame su atsisak, anglės atsisakymu, kadangi mes ir importuojame anglį. Todėl mes turėtume kalbėti ne tik tai apie anglės importo mokestį, kadangi ir toliau mes importuosime anglį. Jeigu grįžtume prie man svarbaus aviacijos sektoriaus, tai turėčiau pripažinti, kad čia atsiranda labai daug emisijų. Tačiau jeigu mes apmokestime šitą veiklos sritį, šitą sektorių ir ne, neapmokestisime e, importuotojų, tai jie kitos šalies eksportuotojai tiesiog turės pranašumų konkurencinėje kovoje. Lygiai tai tas pats yra apie kūrą ir mm, iš tikrųjų mes turime galvoti apie tai, ką darysime su anglės pramonė savo teritorijoje, bet turėtume turėti omenyje ir taip pat anglės importuotojus. Dėkoju, buvo labai teisingai vardintos visos problemos. Aš pritariu tavo nuomoniai, aš irgi manau, kad ta finansinė sąranga turi būti mišri. Mes negalime dabar rizikuoti, kol laukiame komisijos pasiūlymo. Bet jau vakar buvo paskelbta, paskelbtas pareiškimas ir buvo paminėtas tikrai labai nemenkas biudžetas. Tai Aišku, mes matyt neišvengsime ir nacionalinio kofinansavimo, aš nemanau, kaip galime to išvengti, ir taip pat kitų finansinių institucijų dalyvavimo, Europos investicijų banko ir panašiai. Ir taip pat ir ES biudžetas irgi bus įtrauktas. Tai be jokios abejonės tie finansavimo šaltiniai bus įvairūs. Ir nekalbė, nekalbame vien tik tai apie 7 milijardų eurų teisingų, teisingos pertvarkos fondą, kalbame apie kur kas didesnę sumą. Uh, dar kalbėtojų sąraše Rodrygės Ramos. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Šiandienės diskusijos yra labai įdomios ir labai savalaikės. Ypač tą dieną, kai Europos komisija dalyvauja COP25 konferencijoje Madride. ir vadovauja procesui, kuris yra susijęs su pokyčiais ir perėjimu prie netaršio švarios energijos. Ir ES siekis iki 50 metų tapti pirmuoju žemynu, kuris būtų CO2 neutralus, net, turėtų CO2 neutralią ekonomiką, tai labai spūdinga ir aišku, turime nepamiršti ir savo piliečių gerovės. Ir šiandieną, kalbėdami apie ateitį, kiek drąsūs, stiprūs ir, ir racionalūs mes būsime tam, kad tas energetinio perimo procesas, kuris yra labai platus, kuris paveiks visus mūsų gamintojus, visą gamybos sektorių, visi sektoriai regionai nukentės nuo to bus paveikti ir tie regionai, kur ekonomika labai priklauso arba anksčiau priklausė nuo anglies anglės kasybos, tai tie regionai nukentės e, per trumpiausią laikotarpį labiausiai, nes čia kalbame ne tik apie intensyvę anglės gamybą, kuri, kuri keičiasi, bet apie visą ekonominę socialinę struktūrą susijusią su tomis teritorijomis, kuri nukentės, nes arba yra priklausoma nuo anglės, arba pastaruoju anks, ang, netolimiausia ateitie buvo priklausoma nuo angl, anglėkasybos veiklos. Taigi dėl tos priežasties ir išklausę tų visų aspektų diskusijose ir perskaitę regionų komiteto nuomonę, suprantame, kad tokios šalis kaip manoji Ispanija, kur yra didžiuliai regionai, kurie bus paveikti, net ir mano autonominė Kastėlėjon e, bendruomenė, kuri irgi išgyveno tą kalnakasybos uždarimo procesą, mes žinome, kiek tai skausminga ir tas teisingos pertvarkos fondas per trumpą laikotarpį turi pasirūpinti, kad nei vienas regionas, nei vienas pilietis nebūtų pamirštas. Šis fondas sutinkamais ištekliais turi įtraukti ir tuos regionus, kurie jau dabar išgyvena energetinio perėjimo procesą. Kitaip tariant, yra tokie regionai, kurie neseniai uždarė savo kalnakasybos įmonės. Ir dabar sudėtingai įžengė į tą transformacijų procesą, laikotarpį, kuris jį paveikė ir socialinę, ir ekonominę, ir struktūrinę prasme. Taigi jie tikrai atviri, jie uždarė tas kalnakasybos įmonės ir dabar išgyvena tą ilgalaikį pereimo procesą. Ir kadangi tai, kad jau uždaryti buvo tie kalnakasybos taškai ar, ar įmonės. Tai nereiškia, kad tokie regionai jau nepatenka į teisingos pertvarkos fondą. Taip pat reikia, kad piliečiai būtų irgi įtraukti. Turi būti ir socialinis teisingas perėjimas užtikrinamas, teisinga socialinė pertvarka nes naujas gamybos procesas, kur bus nauja švaria, švari energija naudojama, aišku, tai puikia galimybė, kalbant apie darbo vietas, taigi reikia investuoti į inovacijas, į naujus įgūdžius ir žinias per ilgesnį laiką, bet per trumpą laiką mes turime padėti žmonėms, darbuotojams, darbininkams, skirti jiems ypatingą dėmesį, ypač jeigu jie dirba tokiuose sektoriuose, kurie nukentėjo ar vis dar kenčia tiesiogiai dėl to, kad yra vykdomi šie pokyčiai. Dėkoju. Ačiū. Julie Ward. Ačiū. Aš dirbau Daramo grafystėje. Tai vienas neturtingiausių Šiaurės Anglijos vietovių. Ten anglakasybos e, pramonė buvo nedėlėje grafystėje, kuri visiškai, ta kalnakasybė sudarė ekonominį pagrindą visai ten gyvenančiai bendruomeniai žmonių ir negaliu net apsakyti, kaip tas teisingos pertvarkos fondas bus ypatingai reikšmingas dėl viso to, apie ką jūs šiandieną kalbėjote. Nes niekas tokioms bendruomenėms, dirbau, kurioje dirbau aš, ne tik anglis, bet ir plieno pramonė pas mus klestėjo daromografystėje ir tikrai nepakanka keisti tas pramonės įmonės kažkokiais E, traškučių fabrikais. Taip nutiko pas mus. Ir mes kalbame juk apie darbus vyrams, kurie išlaiko šeimas ir jų orumas tikrai nukentėjo dėl to, kad jie nesugebėjo, jie negalėjo gauti kokybiško darbo, darbo, kur galėtų pasinaudoti savo neįliniais inžinieriniais sugebėjimais ir dirbti, pavyzdžiui, gamykloje pakuoti bulvių taškučius, kai tuo tarpu jie turėjo tokių įgūdžių, kuriuos naudojo kalnakasygo, kalnakasyboje. Ir visa tai juos ir vienijo, jie jautė tą brolybės tarpusavio jausmą. Tai visa tai, kai jie prarado, kai prarado tą savo orumą, aš manau, kad vis dar tas yra jaučiama pas mus. Ir aš norėčiau įspėti dėl to. Ir senų darbų mums nereikia, reikia aukštos kokybės darbų, kur yra pripažįstamas tų žmonių įnašas ir kaip jie gali prisidėti prie mūsų visuomenės, tą daryti oriai. Ir turime padėti jiems ir toliau uždirbti duoną šeimoms, nes priešingo atveju galiausiai susi, susidaro tokia situacija, kokią matome dabar. Turiu pasakyti, kad tam tikra prasme Brexitas yra reakcija į visą tai. Uh, nes pamirštos bendruomenės Šiaurės Anglijoje, kalnakasybos regionai, tuo momentu, kai Margareta Tečer visiškai juos apleido, uždarė visas kalnakasybos įmonės ir nieko nepasiūlė vietoj to, tai vis dar mokame tą kainą ir dabar. Ir turime tikrai puikių iniciatyvų, turime kalnakasybos regeneravimo fondą, tai jis tikrai atlieka puikų darbą. Ir šios diskusijos iš tiesų yra labai svarbios, kalbant apie Europos ateitį ir kalbant apie šimtus tūkstančių paprastų darbuotojų, dar, dirbančių žmonių, kuriems labai svarbu, kad jie suprastų, jog mes jais rūpinamės, kad mes jų nepamiršime. Ir aš remiu na, naująjį žalį į kursą. Aš ne, nenoriu anglies, bet mes negalime pamiršti tų žmonių. Taigi teisingas perėjimas, pertvarka kažką turi reikšti realybėje. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū. Įtraukėme dar vieną svarbų matmenį, kuris yra įdomus ir reikšmingas šiuose diskusijose. Ir dar Marsi Marten Demel yra sąraše mano kalbėtojų. Muchísimas gracias, eh, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti tai, kas jau buvo paminėta, bet yra vis tiek labai svarbu. Būtent galimybė arba tam tikra rizika, kad kalnakasybos regionai nepateks į teisingos pertvarkos fondą. Ir mane tai neramina. Yra šalių, regionų, kurie atliko savo darbą, uždarė tas kalnakasybos įmonės, tačiau dabar jie turi išgyventi tą socialinį, ekonominį transformavimąsi labai greitai ir gal jie gali negauti prieigos, ne, gali negauti lėšų iš to teisingo, teisingos pertvarkos fondo, nors yra uždarę tas kasyklas. Taigi jie išgyvena irgi tam tikrą perinamąjį laikotarpį. Taigi turime leisti tiems regionams ir toliau siūlyti kokybiškas darbo vietas, tvarę ekonomiką. Ir man labai neramu, aš bijau, kad tokios, tokie mano minėti regionai, kurie per trumpą laiką uždarė kasyklas, kad galiausiai jie negaus lėšų, negalės pasiūlyti darbo žmonėms. Yra kitų teritorijų, kurios toliau teršia aplinką ir mes kalbame čia ne tik apie Angliją Mes bandome užtikrinti neutralumą CO2 prasme, bandome apsaugoti aplinką ir turime išgyventi tuos einamosius laikotarpius. Dėkuoju. Merci beaucoup. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas sąraše e, - Marijas Verakė. Chair, thank you, Mr. Spike, for having you here ponė Stirakė. Ačiū, ponė Špai, kad atvykote į parlamentą. Aš norėčiau pradžioje prisiminti mūsų susitikimą praeitą vasarą, kur kalbėjomės apie tai, kaip teisingos pertvarkos fondas galėtų būti finansuojamas. Ir aš norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu kad iš daugiametės finansinės programos būtų skiriamos lėšos, kad būtų stabilus pagrindas finansavimui. Aišku, mes galime naudoti papildomą finansavimą regionams, kurie labai priklauso nuo anglies, uh, iš Europos investicijų banko ar privataus sektoriaus, nacionalinio, nacionalinio biudžeto, tačiau labai svarbu turėti stabilų pagrindą, kad būtų galima nuo jo atsispirti. Ir dar norėčiau užduoti kelis klausimus apie tai, kaip Teisingos pertvarkos fondas pradės veikti. Pirmiausiai, valdymo pagrindas. Mano šalyje Graikijoje vyriausybė nusprendė uždaryti visus, visas anglės kasyklas iki 28 metų. Ir tai labai skubus dekarbonizavimas. Ir tai yra pirmasis toks perėjimas, ypač kalbant apie Vakarų Makedonijos regioną, kuris visiškai priklauso nuo anglės. 45 procentai regioninio BVP yra sukūriama anglės kasyklose, lignito kasyklose. Ir tai yra Paloponosus regiono dalis. Ir dekarbonizavimo etape vienas iš kriterijų, kuris galėtų būti taikomas skiriant finansavimą iš teisingumo, teisingos pertvarkos fondo. Tokie kriterijai yra labai, tinkamo kriterijai yra labai svarbus tokiems regionams. Ir tai regionai, kurie nepriklauso Palaponėsis regionui. Ir tie žmonės, kurie dirba anglės lignito kasyklose, tai žmonės, kurie išlaiko savo šeimas ir mes turime nepamiršti jų, tai yra vidutinio amžiaus žmonės. Turime padėti jiems gauti naujų įgūdžių. Ir dar norėčiau dar vieną dalyką pasakyti ką bandau kartoti nuolatos, nelengva pakeisti asmenį, kuris dirba kalnakasybos sektoriuje. Negalima jį padaryti kažkokiu tai informacinių komunikacijos technologijų ekspertų. Merci beaucoup, Maria. Vous avez vu. Ačiū. Matote, klausimų yra daug, diskusijos labai turtingos, tad e, belieka pradėti darbus. Mūsų komitetas yra pasirengęs nerti į šios klausimus. Žodis jums. Laukime jūsų atsakymų į užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš esu nepaprastai dėkingas už palaikančias pastabas. Taip aš gavau grįžtamąjį ryšį, kuris patvirtino, kad einame teisinga kryptimi. Visgi buvo užduota įvairių klausimų, kuriuos norėčiau atsakyti. Aš gal pernelyg greitai prabėgau pro kai kuriuos dalykus savo pristatymę. Yra skirtumas tarp anglijas kasybos atsisakymo, dėl konkurencingumo trūkumo ir dėl kovos su klimato kaita. Aš norėčiau paimti Saksonijos ir Ispanijos pavyzdžius. Saksonijoje mes kalbame ne apie kietą angliją, o apie lignitą. Lignitas yra labai pigi pigus energijos šaltinis. Jis yra prie paviršiaus, lengvai išgaunamas. Ir e, šiuo atveju pramonė labai moderni, jie gerai gyvuoja. Iš to gyvenančios šeimos ir toliau sėkmingai verstusi dar kelias ateinančius dešimtmečius, jeigu nebūtų buvęs priimtas atitinkamas politinis sprendimas. Tad e, mūsų regione yra lignito, kuris labai konkurencingas. Ir yra anglies, kur yra subsidijuojama. Taip, e, gal aš sutinku, pernelyg ilgai truko procesas perinant nuo šios energijos prie kitos. Iš dalies tai buvo daroma dėl socialinių priežasčių. Buvo siekiama išlaikyti darbo vietas anglės kasyboje, nes nebuvo uh, alternatyvą ir už tai mes tikrai sumokėjome. Bet aš noriu atskirti šiuos du anglės atsisakymo kelius. Kai kurie iš jūsų taip pat kalbėjo apie tos, kurie dabar dirba kasyboje ir kurie turi tokias darbo vietas. Aš sutinku su ponė Novakov. Kažkoks, kažkokia abstrakti programa nepadės 50-mečiam kasėjui. Dėl to būtent sanglaudos politika yra labai aktuali. Sanglaudos mechanizmas leidžia abstrakčią programą paversti konkrečių pasiūlymų. Be to, tai taip pat nurodo, kodėl reikia pakeisti valstybės paramos taisyklės. Mums būtina leisti naujoms pramonės šakoms steigtis, gal net ir su valstybės parama, kad jos būtų patrauklios. Aišku, kad naujos darbo vietos neturi pakengti anglės kasėjo rūmui, bet jos turi būti panašios į ankstesnės, kad būtų galima pritaikyti tokius pačius įgūdžius. Visgi čia reikia galvoti apie du paralelius kelius. Mes turime vystyti šios regionus, turime sukurti vertės grandinės ateityje. Visgi reikia nepamiršti ir tų, kurie dabar dirba kasyklose vaikų. Visi tyrimai turi būti sutelkti į ateities pramonę. Visgi tai nepadeda išspręsti dabartinių darbininkų problemų. Mums reikia realių darbo vietų tose regionuose ir jų reikia dabar. Galvodami apie tos du kelius, mes ir turime užtikrinti tinkamą pereimo finansavimą. Pane Mišels taip pat kalbėjo apie tai, kad ne vien su ekonomika viskas susiję, bet ir socialinė politika. Dėl to ir mano Nuomonės pavadinimas yra socialiniai ir ekonominiai pokyčiai. Be abejo, kad socialiniai aspektai yra svarbus. Mes turime kurti darbo vietas, turime kurti naują perspektyvą, bet privalome nepamiršti ir socialinės paramos tiems, kuriems ji yra reikalinga. Būtina suteikti naujų įgūdžių. Mes turime ne vien tik tai pritaikyti esamus įgūdžius naujose sritise, bet ir suteikti naujų įgūdžių. Ir negalime būti naivus ta užduotis nebus lengva. Mums reikia pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis. Čia reikia naudotis ir švietimo politiką. Žinoma, vienas iš pagrindinių klausimų, iš kur gauti finansavimą. Visi sutarė, kad reikia papildomų lėšų, bet kurgi jas gauti. Tai priklauso nuo politinio sprendimo. Jau anksčiau diskusijose buvo nurodyta, kad kalėdų senelis tų pinigų net neš. Dėl pačios regioninės perspektyvos aš gal šiek tiek skeptiškai žiūriu, reikėtų gal naujų finansavimo išteklių ATS, pavyzdžiui, buvo paminėta reikėtų gal ir papildomo finansavimo iš valstybių narių, bet aš nenoriu, kad viskas taptų pernelik sudėtinga. Tik e, reikia pripažinti, kad iššūkis yra milžiniškas. Vis dėlto turint omenyje, kokiu iššūkiu atneša klimato kaita, privaloma gauti papildomų lėšų. Mums jos yra labai reikalingos. Pone Markės man reikėtų dar apsvarstyti šios aspektus. Teisingos pertvarkos fondo derinimas su sanglaudos politika ir centrinių fondų lėšų atidėjimas man skamba labai įdomiai. Aš apie tai nemaščiau, bet manau, kad šią galimybę reikėtų plačiau išnagrinėti. Centriniu lygmeniu atidedami pinigai būtų tikrai įdomi alternatyva, tad dėkoju už šią idėją. Kalbant apie taikymo sritį, tai kyla klausimas, kaip plačiai turėtų būti naudojamas fondas. Aš matau, kad kai kurie regionai jau pradėjo perėjimą, tai jiems tai jau yra realybė, o ne ateitis. Jeigu tikslas pasitraukimo iš šios pramonės yra kova su klimato kaita, tai tiems regionams irgi būtina parama. O jeigu konkurencingumo stoka privertė trauktis iš šios pramonės, tai tokiu atveju situacija yra kitokia. Ir čia mes vėlgi turime europinių priemonių, kurios padėtų užtikrinti tą tinkamą pereimą. Jeigu paimtume mano regiono pavyzdį, Lignito atsisakymas prasidės jau labai greitai ir dėl to mūsų regionas galėtų gauti paramos iš fondo, bet aš manyčiau, kad fondo nereikėtų naudoti anglies atsisakymo parmai. Visgi čia pusė milijono žmonių dirba ir apimtis nėra vienodos. Taip tarsi būtų skirtingai vertinamas teisingos pertvarkos fondas, nes mes matome du skirtingus, dvi skirtingas priežastis - kova su klimato kaita arba konkurencingumo trūkumas. Tai man svarbu yra atskirti šios du dalykus. Aš žinau, kad kai kuriuose regionuose tie dalykai yra persipinę ir nelabai aišku, kada trūksta konkurencijos, o kada tiesiog rodoma politinė valia kovoti su klimato kaita. Aš suprantu, kad tai nėra vienprasmiška, bet vis dėlto aš norėčiau, kad mes matytume tą ryšį tarp klimato politikos ir socialinių bei ekonominių pokyčių regionuose. Žinoma, kalbame ne vien tik tai apie anglį, kalbame ir apie plieną, kaip kad sakė ir ponė Donato. Bet net ir šiuo atveju galima galvoti apie naujus energijos šaltinius. Mes, pavyzdžiui, ką tik atidarėme angliavandeniliu valo varomą plieno gamyklą. Taigi, ryšys su anglės gavyba ir plienu irgi yra aktualus. Mums vis dar reikia plieno, bet jo gamyba turėtų būti užtikrinama be anglės panaudojimo. Tam irgi reikalinga parama. Aš esu tikras, kad e, neatsakiau į visas jūsų pastabas, bet sureagavau bent jau į dalį jų. Baigdamas noriu dar kartą padėkoti už tai, kad galėjau pristatyti šią iniciatyvą. Aš matau, kad mes sutarėme dėl daugelio aspektų ir tai mane labai padrasina. Aš perduosiu tokią gerą žinę regionų komitetui, o jis e, toliau tęs darbus, tam tikrą prasme juos perims. Ir aš esu tikras, kad jūs taip pat atidžiai stebėsite, kaip vyks darbas su, su Teisingos pertvarkos fondu. Tad dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Labai ačiū. Dėkoju už šį pasisakymą. Jūsų įnašas labai reikalingas mūsų komitetui. Šiandienos diskusijos, manau, parodė, kad įvairūs jūsų nuomonėje esantis aspektai yra tokie patys, kaip ir mūsų komiteto pozicija ir apskritai Europos parlamento pozicija. Dabar, aišku, laukiame Europos komisijos reglamento pasiūlymo. Mūsų komitetas yra visiškai pasirengęs vykdyti savo pareigą kaip teisėkuros lydėjas. Jūsų nuomonėje yra labai svarbus papildomumo aspektas nurodytas. Vakar mes jau kalbėjome apie sanglaudos politiką ir tai, kad yra numatyta 40 milijardų eurų skirtų kovai su klimato kaita. Tai mes matome apčiuopiamus dalykus. 2014-2020 metais buvo skirta būtent tokia suma klimato tikslams. Vadinasi, mes turime galimybių užtikrinti tą finansavimą. Žinoma, mes visi norime, kad socialinės pasiekmes būtų suvaldytos nes būtent jos yra skaudžiausios darbininkams. Tai visais šiais klausimais mes sutarėme. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų įnašą. Vakar mes šventėme 25 metų regionų komiteto jubiliejų Ir e, aš esu įsitikinęs, kad jūsų laukia dar daug puikių metų, o mūsų bendrai laukia dar daugybė puikių bendradarbiavimo metų. Dėkoju. Kągi, priartėjame prie mūsų posėdžio pabaigos. Iš karto atsiprašau, kad padarysiu kai ką, kas neįprasta, bet šiandien yra gruodžio penktoji. Tai yra mano kabineto direktoriaus gimtadienis. Olivier, jūs puikiai jį pažįstate. Jis labai padeda mano darbe ir aš noriu jam palinkėti gražaus gimtadienio. Taigi sveikinu Oliviją su gimtadieniu. Ačiū Jums visiems. Toliau vyks koordinatorių posėdis. Noriu paprašyti visų, kurie nedalyvaus koordinatorių posėdėje, tyliai palikti salę. Tai trumpa penkių minučių pauzė. Dėkoju. Il y a une étude sur les régions charbonnières de, de,